yra išdalinta darbo atvarkė seniūnų sueigos ir dėl to darbo atvarkės projektas yra laikomas patvirtintas, nes negauta jokių komentarų. Pirmiausia, mes svarstysime Sako, Sakorafa pranešimą dėl sąjungos dalyvavimo viduržėmio jūros regiono mokslinio tyrimų ir inovacijų partnerystėje. Aš iš karto suteikiu žodį Sofija Sakorafa. Panie i panowie, serdeczna prośba o opuszczenie. Ponios ir ponai, norėčiau jūsų paprašyti tęsti darbą. Suteikiu žodį poniai Sakorafai, pranešėjai. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai, kiekvienai kolegos. Su dideliu pasitenkinimu konstatuoju, kad praėjus šešiems, mėnesiam, šešiems tarybų mėnesiams ir mm, ilgam darbui įtre komitete, traukė su pirmininkaujančia Mal.